pareigūnams, kit, taip pat e, kitoms tarnyboms daryti savo darbą, nes jų atliekamas darbas duoda vaisių kovojant su terorizmu Ispanijoje. Ačiū, ponė Munys. Tuo baigiame vienos minutės pasisakymus ir periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Ponios Dekeizer e, pranešimo apie sveikatos priežiūros sistemas. Afrikoje, pietus nuo Saharos ir pasaulinė, pasaulinė sveikata. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarė už tai, kad vis dar esate čia. Šis pranešimas tai atsakas į e, komisijos parengtą komunikatą dėl pasaulinės sveikatos apsaugos sektoriaus būklės, bet čia šiame pranešime sutelksime dėmesį į kai kurias sistemas, kurios egzistuoja Afrikoje. Norėčiau šiek tiek nukrypti. Sveikatos mm, e, situacija Afrikoje yra tragiška, nežiūrint visų, visos tarptautinės pagalbos. Ir sunku suvokti, ar taip yra dėl klimato kaitos, finansinės krizės, ar tai yra karų padarinys ar, net, ar netinkamai dirbusių daugelį šalyje vyriausybių rezultatas, nes Afrika, Afrikos valstybės yra labai turtingos, bet te, čia su, savo vaidmenį suvaidino ir malarija, tuberkuliozė, AIDS. Gal norėčiau pasidžiaugti nevyriausybinio organizacijų atliekamų darbų, taip pat bažnyčių atstovų darbų e, krizinėse situacijose, konfliktų zonose. Tačiau toks sprendimas, tokia padėtis negali būti nuolatinis sprendimas. Egzistuoja vertikaliai, taip vadinami vertikaliai fondai, kurie yra pasitelkiami kovoti su e, įvairiomis lygomis - AIDS, tuberkuliozė, malerija Ir jie pritraukia, tokie fondai pritraukia daug lėšų, nes jiems daug aukoja privatus sektorius, nes tų fondų kilni paskirtis nesunkiai suvokiama. Tačiau e, jie padeda apimti tik, išspręsti tik tik dalį problemų, nes Afrikoje daug žmonių miršta dėl to, kad negali gauti sveikatos paslaugų, negali, e, ne, neturi prieigos prie geriamo vandens. Daug, daugiau vaikų ir žmonių miršta dėl tokių priežasčių nei nuo malerijos ar AIDS. Ir praeitą amžiaus 10-metyje susiformavo judėjimas, kurio tikslas įtraukti draudimo bendrovės taip pat solidarumu grindžiamas vietinės sistemas, kurių tikslas užtikrinti kad žmonės rūpintųsi savo sveikatos būklę, bet jiems neužtenka lėšų, finansų. Pavyzdžiui, bet kai visi, visos lėšos iš įvairių šaltinių sudedamos į vieną, tai, tai užtikrina tinkamą sveikatos draudimą. Taip pat taip galima apsirūpinti vaistais. Taigi atsirado tam tikras dinamiškas, susiformavo tam tikras dinamiškas socialinis procesas, jis apima daugybę šalių ir įvairius sektorius. O mūsų tikslas paremti tą įsibėgėjusi procesą ir užtikrinti jo koordinavimą. Galbūt kažkada tas judėjimas galės gyvuoti pat savaime. Jeigu tos savišalpos fondai ir egzistuoja, taip yra galbūt dėl to, kad kai kur veikia horizontaliosios sistemos, nes kaip kitaip gauti draudimą, kaip, kaip gauti išmoką, jeigu jūs kažką susilaužėte, jeigu nėra ligoninės, pavyzdžiui, jeigu net nėra kur įsigyti vaistų. Manau, mes manome, kad turime pabandyti koordinuoti ir pagelbėti toms sistemoms, bet turime nepamiršti ir horizontaliųjų bazinių sveikatos apsaugos sistemų ir reikia pasitelkti, manome, kad reikia pasitelkti vertikaliuosius fondus ir finansuoti horizontalėje sistemą, kad taip paskatintume tuo solidarumų grindžiamų sistemų gyvavimą. Daugiau neturiu laiko, bet pabandysiu atsakyti E, klausimus kolegoms, kurie, pažiūrėjau, kalbėjo apie reprodukcinę sveikatą. Dėkuoju kolegeriai ir dėkuoju už tai, kad laikytės reglamento. Ir dabar suteiksiu žodį e, parlamentarams pasisakyti. Tris kolegos nori pasisakyti. Pirmiausia, ponas Renaldi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pone Dekaiser, viską puikiai išdėstė. Todėl aš norėčiau pasinaudoti man suteiktą minutę tam, kad pakalbėčiau apie vaiką, su kuriuo susitikau Luandoje, kai dalyvavau parlamentinės asamblėjos susitikime. Pamačiau šį vaiką mirštantį savo motinos rankose. Jis tiesiog vos nemirė iš bado. visai šalia tos vietos, kur vyko parlamentinės asamblėjos posėdis. Ir tai yra ganai prastas reiškinys Ruandoje. Vaikai tiesiog miršta badu. Motinos nesugebėjo jais pasirūpinti ir jie yra palikti likimo valiai. Paprastam žmogui atrodytų, kad tai taip elgtis su vaikais yra nuodėmė, tačiau mums, politikams, yra aišku, kad tai atspindi politikų nesugebėjimą vykdyti savo pareigas. Labai gaila, kad tokie vaikai ateina į pasaulį ir labai greitai iš jo pasitraukia. Dėkuoju, toliau žodis teikiamas poniai Zaborskai. Napri. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aš turiu šiokių tokių išlygų dėl šio pranešimo, tačiau bet kuriuo atveju norėčiau patikoti poniai De Kaiser. Ji puikiai išmano vystimosi politiką ir nėra abejinga tam, kaip gyvena žmonės Afrikoje. Į pietus nuo Saharos esančiose Afrikos šalise sveikatos priežiūros lygis iš tikrųjų yra labai menkas. Aš pateikiau kelis pakeitimus ir apgalistauju, kad, kad pranešėjai jiems nepritarė. Aš grįžau iš konferencijos kairė ir būtent atsižvaldama savo ir tai, ką aš ten išgirdau, pateikiau savo pakeitimus, tačiau kolegos nenorėjo jų išgirsti. išgirsti. Man labai rūpi reproduktyvinė sveikata. Mes viso, visos mūsų šalis savo tradicijas. Ir jeigu mes nesijimsime jokių veiksmų, tai situacija tik tai pablogės. Mikolas, Mikolašik. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Universalioje žmogaus teisų deklaracijoje Žmogaus, teis, e, e, žmogaus sveikata yra pagrind, viena iš pagrindinių teisių ir aš manau, kad šią teisę reikia vertinti kartu su teisė į gyvybę. Abi šios teisės turi konkretų labai specifinį kontekstą Afrikos žemynė. Ir aš norėčiau tikėtis, kad ES praktiškai žvelgs į šią problemą. Nenorėčiau taip pat, kad būtų propaguojama propaguojami abortai kaip teisė, nes ta teisė tikrai nėra pripažįstama jokiame tarptautinėme dokumente kaip žmogaus teisė. Priešingai, ES kaip žmogaus teisų sergėtoje pasaulyje turi skatinti moterų gyvybę, vaikų gyvybę, palengvinti tą gyvenimą ir surasti būdų, kaip būtų galima apsaugoti pačią gyvybę. Dar kartą norėčiau akcentuoti, kad ES jos valstybės narės neįtraukia nuostatų priekybos susitarimuose, pagal kuriuos žmonės turėtų prieigą prie bazinių pagrindinių vaistų. Ir dėl to būtent ir yra toks didelis žmonių mirš, mirštamumas Afrikoje. Ačiū. Prašau, komisarė, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Pybalksas dėja negalėjo atvykti ir aš kalbėsiu šį vakar jo vardu. Išsakysiu keletą pastabų pamastymų. Tiesą sakant, na, ir aišku, komisija visuomet yra pasi, pasiryšusi diskutuoti su parlamentu, ponė Dekaiser ir kiti, kalbėjo apie tai, kas man yra labai artima, artima mano širdžiai. Aš dirbu finansinių paslaugų vidaus rinkos e, srityje, tačiau be jo labai dažnai lankydamas ES e, sostinėse, tai nėra vienintelė mano, nėra. Aš ne tik tai tenais keliauju ir Liepos mėnesį lankiausi Afrikos sąjungos vadovų susitikime ir dabar jau vis, reikalau, vis reikalaujama, kad nauja partnerystės politika būtų uh, parengta tarp šių dviejų didelių žemynų. Na ir aišku, atsižvelgiant į krizę, yra daug dalykų, kurie mus neramina. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas tarp rinkų, bet, tarkim, ir pinigų plovimas yra problema. Finansiniai reglamentai. Na ir kova su spekulacijomis. Ir daug Afrikos valstybių ken, kenčia dėl to, dėl to, kad jos privalo importuoti maistą. Na ir aš nusprendžiau, kad reikia sustiprinti ryšius. Ta teigiau savo apsilankimo metu. Na ir pono Pibalkso ir savo vardu aš norėčiau pasakyti, kad jūs minėjote sveikatą besivystančiame pasaulyje. Ir mes kalbame ne vien tik tai Afriką. Prieš keletą savaičių lankiausi Haityje. Pone Aštin, pone Georgieva, ponas Pibalks taip pat ten lankėsi ir mes žinome, kad ir už Afrikos žemynų ribų yra daug labai neturtingų valstybių, kurios kenčia dėl šių iššūkių, kenčia dėl to, kad nėra pakankamas sveikatos priežiūra. Daugiau kaip 40 milijonų žmonių kasmet miršta dėl sveikatos problemų. Tai yra tos gyvybės, kurias galima išgelbėti. Ir jeigu Europa, Junktinės Amerikos valstijos savo metinius biudžetus galėtų pakoreguoti taip, kad daugiau būtų skiriama vystamajam bendradarbiavimui, o ne ginklavimuisi, kariniai pramoniai ar kitiems dalykams. Tuomet būtų galima išgelbėti daug tų gyvybių. Ir aišku, sveikata nėra vien tik tai teisė, tai yra ekonominės plėtros neatskiriama dalis. Sveikatos priežiūros sistema yra grindžiama mūsų finansavimu ir tik 30 procentų, 30 eurų per metus yra skiriama sveik, tokiai, tokiems tikslams. Ir tai teigiu pono Pivalks vardu ir dėl to mes ES toliau kovosime, reikalausime, <laughs> kad būtų teikiamos aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugos besivystančiose valstybėse. Tai yra labai svarbus argumentas, mes esame įsipareigoję tą daryti savo išorės politikos veiksmuose. Ir ponė Zaborska teigia, kad ne visos valstybės yra tose, pasi, tose pačiose situacijose, yra daug skirtumų tarptų šalių, tarp besivystančių valstybių ir, tarkim, mažiau išsivyščiusių valstybių ar mažiausiai išsivyščiusių valstybių Afrikoje. Mes norime aktyvaus dalyvavimo ir komisija yra įsitraukusi į tuos veiksmus, pasaulinius veiksmus, kovojant su tuberkuliozė, malerija ir, ir kitų veikėjų, privačių veikėjų. Pone Dekaiser, jūs teisingai paminėjote tą darbą, kuris mano vertinimu yra pavyzdinis. Nevyriausybinio organizacijų darbas, pavyzdžiui, Haityje. Aš manau, kad tai gali tarnauti puikių pavyzdžių, rodančių, ką reikia ir galima padaryti. Donorai, Pasaulio bankas irgi yra įtrauktas į tuos veiksmus. Socialinė politika, sanitarinė, sveikatos priežiūros politika yra esminiai dalykai ne tik besivystančiose valstybėse, bet ir Europoje. Ir pažvelgus į teikiamų išteklių kokybę, pamatysime, kad to nepakanka, reikia žengti toliau Reikia suderinti vidaus politikos sritis, e, judėjimo laisvė, sveikatos priežiūros specialistų laisvas judėjimas. Reikalingi tam tikri dalykai, kurie leistų padėti besivystančioms valstybėms arba bent jau netrukdyti panašiems veiksmams. Na ir aš iš savo kompetencijos ryties, ponė Dekaiser, galėčiau pasakyti, kad vieninga rinka, kurią Vieningos rinkos priemonės, kurias siūlysime spalio mėnesį, susiję, susi, susijusios bus socialinė, socialinėmis paslaugomis ir Europos fondų statusu. Taigi štai ko mums reikia, reikia koordinuoti veiksmus, reikia žiūrėti, kokios galėtų būti nevyriausybinio organizacijų struktūros, socialinės bendrovės įmonės, kurios galėtų dirbti kartu su neturtingomis valstybėmis, besivystančiomis valstybėmis sveikatos priežiūros rytyje, Bet yra ir dar vienas rytis, kurioje aš labai daug dirbu, tai yra kova su patirbinėjimu. Na ir aš siūlysiu priemonės kovojant su piratavimu ir padirbinėjimu. Yra keletas skirsnių numatyta, kaip būtų galima finansuoti ir paremti technologijas, kurių pagalba galėtumėme nustatyti, susekti tuos padirbtus produktus, taip pat skirti lėšas sąmoningumo kompanijoms, kompanijoms Europoje. Ir taip pat paprašysiu, kad būtų numatytas straipsnis bendradarbiavimo sutartyse su, tos, su tomis valstybėmis, kur yra padirbinėjami produktai, ypatingai turiuomenyje vaistų padirbinėjimą. Taigi, vertiname tuos aspektus, na ir taip pat yra keliamas klausimas ES pasaulyje ir apskritai sveikatos priežiūros situacija pasaulyje. Savo pranešime jūs minite labai daug aktualių dalykų. Sveikatos priežiūros sistemų finansavimas Europoje galbūt irgi nėra pakankamas, bet na, situacijos skiriasi ir laisvanoriško draudimo sistemos, e, privačių fondų sistemos. Irgi, kažin, ar jų pakaks tam, kad būtų užtikrinta visuotinė sąžininga prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų. Dėl to tai yra viešas sektorius ir viešos institucijos turi suvaidinti vaidmenį, finansuojant sveikatos rūpybos sistemas, pasirūpinant, kad būtų užtikrinta sąžininga prieiga prie tų paslaugų. Taip pat tikimės parlamento paramos šioje srityje tam, kad būtų galima pasiekti tų tikslų ir įtraukti kitus veikėjus ES, nevyriausybinės organizacijas. Aš manau, kad ES turi daug ko pasimokyti ir gali taip pat pasidalinti tuo, ką turi su pasauliu, kad būtų sukurta pridėtinė vertė. Taigi sveikatos priežiūra besivystančiose valstybėse yra labai svarbus dalykas ir aš tik tai norėjau pasinaudoti šią progą ir parodyti, kad asmeniškai man tai labai rūpi. Dėkuoju komisijos nariui, baigiame šiandienos posėdį ir iki pasimatymo rytoj. Labos nakties visiems. Atsiprašau, turiu kai ką būtinai pasakyti. Darbo tvarkė buvo paskelbta Europos parlamento.